Dear colleagues, let's start. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų posėdį. Pirmiausia, turime patvirtinti mūsų posėdžio darbo tvarkę. Mūsų darbo tvarkėje nebėra ne, nebėra numatyta susitikimo su tarybos atstovais, su Akofin grupės vadovu iš Latvijos. Ir vyksta Eurogrupės posėdis dėl dėrybų susijusių su Graikijos situaciją, dėl pagalbos Graikijai, todėl ECOFIN vadovas netvyks. Dėl to posėdis, šis posėdis susikimas su ECOFIN pirmininku bus atidėtas. Kiti pranešimai. Pirmiausia, geri. Buvo pasiektas politinis sutarimas triloge dėl skaidrumo ir finansų saugumo vykdant finansinius sandorius. Rezultatas puikus. Turime sutarimą, kurį, kur, dėl kurio kolegos dėrėjos ir buvo, pas, kaip jau sakiau, dėl jo susitarta. Sutarimo tekstą netrukus gausite ir daugelis dalykų, kurie buvo parlamento minimi kaip svarbus į tekstą buvo įtraukti, komisija ir taryba pritarė tam, tad belieka pasveikinti mūsų pranešėjus ir dėrybininkus bei sekretoriatą. Taip pat galiu pranešti, jog sutarimas su parlamentu dėl bendros pertvarkymo valdybos buvo pasiektas, kur ten kalbama apie demokratinę atskaitomybę, apie visą eilę užduočių, kurias turės vykdyti ši bendra pertvarkymo valdyba. Čia sutarimas taip pat pasiektas ir dabar vyksta tik techninių detalių derinimas, pirmininkų suėgui bus pateiktas šis dokumentas ir to, to, tada bus suteiktas pradinis mandatas deryboms. Kitas trilogas vyks dėl reguliavimo tam tikrų kriterijų. Birželio antrą įvyko tas sustikimas ir buvo pasiekta pažangos, tačiau dar reikia padirbėti prie to, tad trilogas tęsis toliau, jau pirmininkaujant Luksemburgui. Ir galiausiai taip pat dėl e, tarpininkavimo direktyvos buvo taip pat pasiektas sutarimas ir dar papildomas svarstymas vyks kitą antradienį. Ekon Delegacija vyko praėjusią savaitę į Madridą. Vizitas buvo labai intensyvus, vaisingas ir įdomus. Susitikom su Ispanijos valdžios atstovais, aptarėme labai platų spektrą įvairiausių temų, aptarėme Ispanijos ekonominę ir finansinę situaciją, taip pat kalbėjom apie Ispanijos indėlį į tą penkių pirmininkų atliekamą darbą ir kalbėjome apie tuos klausimus, kurie rūpi ir Europos parlamentui. Tiek būtų pirmininko pranešimų, o dabar noriu šiltai pasveikinti Daniel nu- Nui. Ji yra ECB priežiūros tarybos pirmininkė. Pirmą kartą vyksta šio pobūdžio viešas klausimas šiemet e, Tarp instituciniam susitarime to pobūdžio diskusijos yra numatytos tarp ECB ir Europos parlamento. Būtent dėl to pakvietėme ECB e ats, e, vadovę padiskutuoti, priežiūros tarybos pirmininkės, jau padiskutuoti apie e, įvairius aspektus, dokumentus, finansinį sektorių, kapitalo reikalavimus bankams ir uh, kalbėjome apie, ir nu, taip pat kalbėsime apie visą eilę įdomių mums visiems dalykų ir iš karto norėčiau suteikti žodį į jums, Danielė. Good morning, Mr. Chairman. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labai malonu vėl atvykti į Ekon komiteto posėdį. Savo įvadinėse pastabose norėčiau žvelgti bankų sektoriaus situaciją, kur taikomas bendras priežiūros mechanizmas Kalbėsiu apie dabartinius projektus ir kalbėsiu tomis temomis, kurias jūs minėjote, kapitalų reikalavimus bankams, kalbėsiu apie SREP priemonę ir taip pat apie anakredit kalbėsiu. Taip pat paminėsiu bendra, apie bendradarbiavimą su bendra pertvarkymo valdyba. Norėčiau pradėti nuo bankų sektorių situacijos apžvalgos. Kaip žinia, bankai ir toliau sprendžia problemas susijusias su uh, probleminių turtų ir taip pat e, sprendžia kitas problemas. Būtina atlikti vertinimą ir tas vertinimas, jau, iš to vertinimo šakto matyti, kad reikės užtikrinti didesnį skaidrumą, užtikrinti bankų atsparumą sukretimams įvairiems. Tačiau lieka dar daug iššūkių bankams sunku, kadangi pelnas jų palyginti yra mažas ir tai daugiausiai yra susiję su nedideliu ekonomikos atsigavimu visą tai spaudžia bankus, jų maržos nedidelės. Būtent dėl to, manau, kad būtent dėl to, nors bankams ir nelengva, galime sakyti, kad bankai atsigauna, tačiau dar pertvarkymai reikalingi. Kitas dalykas yra turto problemos bankų. Tai apriboja bankų skolinimo galimybės ir Ypač tai yra negerai bankams, kurių, kurių situacija netokia palanki. Be abejo, skolinimo politika turi, politikai turi būti taikomas labai aiškus požiūris, tačiau turto problemos yra susijusios su visa eilė dalykų - su bendrom ekonominiam sąlygom, su bankų praktika, su trūkstamu teisės aktų su trukdomais teisės aktais ir taip pat su reguliavimo sistemų netobulumais kai kurie dalykai viršyje mūsų, mūsų, mūsų kompetencijos ribas ir ta problema, probleminio turto problema ir toliau slegia kai kurios bankus, sunku sudaryti <clears throat> kapitalo tam, tikrus, aps, tam tikrą apsauginę zoną, jeigu tuo atveju, jeigu bankas patirtų problemų. E, kovo mėnesį aš kalbėjau apie kai kuriuos dalykus. Kovo mėnesį aš kalbėjau, kad E, procesas e, vertinimo bankų buvo atliktas, mes įgyjome patirties kasdien dirbdami. E, kai kurie dalykai pareikalauja laikų. Toks, pavyzdžiui, dalykas kaip bendras priežiūros mechanizmo kūrimas ir panašiai. Tačiau pagrindas jau yra padėtas, atlikoma peržiūrą, įvertindami, kokie yra per, priežiūros prioritetai. Tas darbas dirbamas ir toliau. Norime atsižvelgti į svarbiausią riziką, kuri buvo apžvelgta ir norim siekti daugiau. E, tai reiškia, kad dar reikės padaryti kai kuriuos patikslinimus, e, prisitaikant prie pačių įvairiausių reikalavimų bankų pertvarkymo ir gaivinimo direktyvos, minimalių turto ir nuo savo kapitalo reikalavimų ir e, E, tlak vadinamosios bankų gebėjimų padengti nuostolius priemoniai. Taigi priežiūros prioritetai turi būti peržiūrėti dar 15 metais ir pasiūlyti nauji dalykai, jeigu to reikėtų. Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti klausimų dvi temas. Pirmiausia, kapitalo reikalavimai ir vertinimo e, procesas, SREP vadinamasis, ir kai dėl banko reikalavimų pirmiausia prižiūrime bankus reikalaudami, kad jie turėtų reikiamą kapitalą ir kad jie galėtų įrodyti, kad sugebės atsispirti situacijai. Bankai šešis 24,6 milijonų bankų turėjo atsidėję to reikiamo turto. Kai kurie bankai jau kapitalo trūkumo problemą išsprendė. Spalį 2014 buvo priimti sprendimai ir ba, kai kurie bankai turėjo padengti trūkstamą kapitalą, jiems buvo numatyta šešių mėnesių laikotarpis, po devinių mėnesių buvo, e, devini mėnesiai buvo paskirtas laikotarpis tiems bankams, kurių problemos buvo didesnės. Ir Liepos mėnuo 15 metų yra tas laikotarpis galutinis, kai tai turi būti padaryta. Daugiausia banko padengė trūkstamą kapitalą Ir kai kurie e, dar tebe įgyvendina tuos reikalavimus. Ir dabar norėčiau dar apie, apie SREP pakalbėti šiek tiek detaliau. Kaip žinia, kiekvienas bankas e, turi jam taikomus kapitalo reikalavimus. SREP sprendimų prieimimas 15 metams visiems bankams buvo jau užbaigtas. Šie sprendimai buvo priimti 15 metų pradžioje remiantis nacionaliniu požiūriu dėl SREP. Ir tai buvo papildyta vertinimo rezultatais dėl kapitalų trūkumo ir jo padengimo. Nes, pavyzdžiui, buvo tokių bankų, kurie buvo rekapitalizuoti ir dėl jų reikėjo priimti taip pat tam tikras priemonės. Pirmą kartą mes laikomės bendro SREP požiūrių, tai yra labai svarbus žingsnis bendram priežiūros mechanizmui, nes tai padeda dirbti tinkamai su kapitalo institucijomis, įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą. Kai dėl metodologijos mes ją tobuliname, giliname, SREP vertinimas bus patikslintas remiantis tos horizontalios dabar atliekamos analizės rezultatais. Visi pripažįstame, kad labai svarbu uh, turėti tas reikiamas priemonės, tačiau, kad tos priemonės būtų sėkmingai įgyvenintos, visiems turi būti taikomos tos pačios taisyklės. E, dabar susiklošiusių yra patenkinama situacija visą tai nacionalinių numatytų taisyklių dėka ir taip pat bendro priežiūros mechanizmo dėka. Dabar norėčiau pereiti prie kapitalo reguliavimo. Vyksta darbas susijęs su priemonėmis, kurios priklauso nacionaliniai kompetencijos ryčiai E, Bazelis 3 turėjo tikslą sukurti atsparesnį bankų sektorių, užtikrinti geresnę kapitalo kokybę ir kiekį. Buvo priimtas CRD 4 ir CRR dokumentų paketai. Tai padėjo pertvarkyti tinkamai bankų sektorių, kad, kad būtų galima atitikti E, reikalavimų susijusių su kapitalo kaupimu ir kad bankai turėtų geresnės sąlygas skolinti ekonomikai. E, kapitalo reikalavimų direktyvos ketvirtas paketas leidžia numatyti tam tikrus pertvarkymus, kurie leidžia bendratarbiauti šiame mechanizme bendra, e, dalyvaujantiems nariams. Euro zonos bankai bankų atžvilgių, tuomet galima vykdyti geresnę priežiūrą, užtikrinant bankų sąjungos kūrimą ir jos geresnį funkcionavimą. Buvo pradėtas projektas siekiant įvertinti, kaip įgyvendinti e, tam tikrus sprendimus priimtus banko pertvarkymo, įskaitant ir tas rytis, kurios iki šiol buvo nacionalinės kompetencijos srities. Finansinis stabilumas ir integracija buvo svarbiausi e, tikslai. Dabar norėčiau pereiti prie anakredito iniciatyvos. Šis projektas buvo pradėtas prieš kuriant bendrą priežiūros mechanizmą. Tikslas buvo numatyti analitinių duomenų e, bazės kūrimą ir užtikrinti priežiūros politiką ir operacijas, tinkamą valdymą to mechanizmo, bendro priežiūros mechanizmo, turėti statistinius duomenis. Visą tai, e, turint omeny tikslą sumažinti administracinę naštą, pirmasis, pirmoji fazė anakredito vyks iki 18 metų. Tikslas svarbiausias bus numatyti, e, numatyti tam tikrus sprendimus susijusius su skolinimo apribojimais. 25, kad bankai galėtų skolinti įmonėms ir tas ribinis dydis būtų 25 tūkstančiai eurų. Ypatingas dėmesys būtų skiriamas mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, e, šis projektas bus įgyvendinamas duomenys renkant anonimiškai, kad nebūtų atskleista e, konfidenciali informacija, tokia kaip, pavyzdžiui, šeiminė padėtis, besiskolinančių ir taip toliau ir panašiai. Tos, ta jautri informacija ilgai saugoma nebus. ECB turi atitikti tam tikrus priežiūros tikslus ir tikslas yra e, tęsti šią iniciatyvą. Anakredit leidžia turėti palyginamus tarpusavį duomenis e, ir ypač kai keičiasi e, besiskolinančiųjų vadinamieji portfeliai ir kai susiskolomis. Tai leidžia įvertinti turimą turtą, atsižvelgiant į tam tikrus nustatytus tikslus. Ir tai leidžia geriau įvertinti priežiūros bankus. Dabar e, bendradarbiavimas ar bendro priežiūros mechanizmo ir mano jau minėtos valdybos, bendros pertvarkymo valdybos. Norėčiau pasakyti, kad SRM yra, e, kad, kad tai yra bendradarbiaujama su e, bendrų priežiūros mechanizmu. Ir visa tai e, duoda abipusės naudos. Visa tai padeda sumažinti bankų sistemai tenkančią administracinę naštą ir taip pat e, išvengiama prieštaringos informacijos. SSM ir SRM bendradarbiavimas vyks remiantis bendro supratimo memorandumu. Informacija keičiasi tos abi struktūros ir iš pradžių Europos centrinis bankas ir SRB šitą mano minėtą valdybą keičiasi informacija ir tai yra numatyta teisės aktais. Bendradarbiavimas jau vyksta daugeliu temų, skaitant pirmiausia bendradarbiavimo informatikos srityje, informacinių technologijų srityje. E, šios, šio bendro mechanizmo įdėgymas yra naudingas dalykas, mes dabar galime bendradarbiaujami siekti geresnių kokybės standartų ir tų standartų dėgymas ir kokybės užtikrinimas ir tebėra mūsų prioritetas. Ir mes taip pat pradėjome bankų priežiūros vidaus modelių dėgymą kapitalo reikalavimams. Mes taip pat siekiame pasiekti priežiūros konkrečių rezultatų, užtikrindami uh, pusiausvyrą taip e, tarp priežiūros ir bankų siekiamų rezultatų ir norime, kad būtų nustatytas e, e, bendradarbiavimas to bendro priežiūros mechanizmo rėmuose. Ir galiausiai mes siekiame, kad būtų gyvendintos struktūrinės bankų reformos ir mes siekiame, kad neliktų to esamo netikrumo, kad bankai galėtų vystyti ilgalaikiškesnius savo verslo modelius. Tikimės, kad Europos parlamentas darys viską, kas reikia šią kryptim ir kad bus užtikrintas bendras egzistuojančio reglamento įgyventinimas, remiantis bendrų priežios mechanizmų. Ačiū. Labai ačiū. Tikiu, kad Europos parlamentas tenksis čia tikrai būtų užtikrintas tas vieningas požiūris į bendrą priežiūros mechanizmą. Ir e, dabar Georgijos Kriciaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimų. Kasgi vyksta bankininkysės sektoriuje Ispanijoje ir Portugalijoje? Po vizito į Madridą atrodo, kad Ispanijos bankai puikiai veikia. Jie išsprendė daugybę problemų, kurias turėjo praeitie. Kita vertus, tuos bankus gali neigiamai paveikti Graikijos krizė. Mes turime ekonominę krizę ir jei būtų bankininkistės krizė, tai tuomet tai paveiktų bent jau dalį eurozonos. Gal jūs galėtumėte apibendrinti, kaip pirmininkė, kokios yra stipriosios pusės Ispanijos bei Portugalijos bankų? o ką dar jiems reikėtų sustiprinti. Ačiū. Dėkoju už Jūsų klausimus. Jūsų minėtos šalis kaip ir daugelis kitų vykdė reformas bankų. Šiaip jau ta bankų veikla buvo tikrai nebloga ir tai parodė tas išsamus vertinimas. Taigi nėra pagrindo manyti, atsižvelgiant į tai, kad dabar tie bankai yra prižiūrimi bendro priežiūros mechanizmo, nėra pagrindo manyti, kad neigiamai juos paveiktų Graikijos krizė. Mes nesitikime to antrinio poveikio kylančio dėl Graikijos krizės. Nemanome, kad tai paveiks Europos bankus. Ačiū. Dėkoju dabar Eliza Ferreira. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju už tai, kad atvykote ir pateikėte visą šią informaciją. Jūs kalbėjote apie ryšį tarp pertvarkymo ir priežiūros. Tačiau e, ponia Koning mus informavo, kad e, buvo labai vėluojama perkelti BRRD. Kaip tai paveikė priežiūros gebėjimus, kai jūs e, norėjote daugiau kapitalo numatyti, kaip buvo tvarkomi reikalavimai susijęs su kapitalo didinimu, ir e, rizikos padengimu. Kaip jūs numatote tuos galutinius terminus, na taip pat kaip vertinate nacionalinės alternatyvas, kaip vertinate visą tą perėjimą, kokią logiką remiatės, kaip interpretuojate tą vėlavimą, tą būtiną vėlavimą, tam, kad būtų susitarta dėl vienodų sąlygų priežiūros kontekste. Ačiū. Ačiū. Aš pritariu Koning. Taip, direktyva pertvarkymo ir gaivinimo turėtų būti perkeliama greičiau. Buvo įsipareigojimas jau šiais metais ją perkelti. Kaipgi tas vėlavimas veikia priežiūros mechanizmus? Mes neturime dabar tų bendrų priemonių, kurios yra direktyvoje. Vadinasi, tie e, priežiūros mechanizmo atstovai turi skirti daugiau laiko ir daugiau pastangų, kad žinotų, kokie yra nacionaliniai e, mechanizmai, kokia yra nacionalinė situacija. Tai nereiškia, kad mūsų užduotis e, nėra neįvykdoma, bet ji tampa tikrai sudėtingesnė. Taip, daug kur trūksta suderinimo. Dabar turime skirtingą nacionalinę situaciją, skirtingai perkeliamą direktyvą, kartais numatoma per daug lankstumo, kadangi yra renkama, pasirenkamos nacionalinės alternatyvos. Tai mes tikrai turėtume siekti tos suderintos priežiūros, tai galiu pasakyti tvirtai. Perkelimas buvo konkurencinis tam tikrų bankų pranašumas ir mane tai neramina. Pirmininkė Nui. Nemanau, kad tie bankai gauna kažkokių privalumų. Tiesiog mūsų darbas tampa sudėtingesnis. Tai yra akivaizdu. Kaip jūs sakote, pirmininkė, visą tai taps dar aktualiau 2016 metais, bet jau dabar dalis direktyvos yra įgyvendinama šiais metais, o tose šalise, kur direktyva neįgyvendinama, mes turime remtis nacionaliniais teisės aktais. Kartais e, tie įstatymai yra labai panašus į direktyvos nuostatas, bet kartais tų įstatymų nėra arba jie tiek skiriasi nuo direktyvos, kad mūsų darbas tampa labai sudėtingas. Ačiū. Dėkoju. Tikrai mes turime paskatinti valstybės narės kuo greičiau įvykdyti perkelimą. Ponas Oso. It's you. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, po wejściu w życie jednolitego mechanizmu nadzoru. Dziękuję, Panie Pirmininkė. Kalbant apie direktyvą. apie priežiūrą ir nuosavo turto reikal, priežiūros reikalavimus bei e, sandorius tarp bankinių institucijų. Tad kalbant apie tokių sandorių priežiūrą, norėčiau pateikti teorinį klausimą. Tačiau galbūt kartais šitų problemų iškyla ir praktikoje. Tos valstybės, kurios e, priklauso SSM, galbūt e, gali atsitikti taip, kad e, būtų parduodami bankai ir tuomet tie bankai būtų vertinami, tai kaip bus patikrinta, ar tokie sandoriai vyksta sąžiningai. Antras mano klausimas. kaip pasiskirto kompetencija centrinis Europos bankas ir nacionalinės priežiūros institucijos. Galbūt galėtumėt pakomentuoti tai. Thank you. Uh, regarding... Dėkoju. Dėl parduodamų bankų. Kaip suprantu, jūs paminėjote kainą, bet uh, tie, kurie prižiūri, neturi nieko bendro su kainomis. Uh, Mes turime žargon qualifying holding ir mes čia kalbame apie akcininkus. Tai mes turime teisę pasakyti, ar mes pritarėme tiems e, akcininkams, tiems kapitalo turėtojams to banko. Jeigu nepritarėme, tai pasiekmes būtų tokios, kad mes galėtume nuspręsti, jog tas naujas kapitalo turėtojas neturi balsavimo teisės. Mes galėtume pasakyti, kad jis netitinka banko tikslų. Tai tokį vaidmenį mes atliekame. Kaip ir anksčiau, nacionaliniai prižiūrėtojai būdavo atsakingi už tą vaidmenį, o dabar už tai atsakingas bendras priežiūros mechanizmas. Jūs klausėte apie kompetencijų padalymą tarp Europos centrinio banko ir nacionalinių prižiūrėtojų. Taip, tam tikra kompetencija tam tikrai įgaliojimai akivaizdžiai priklauso bendram priežiūros mechanizmui. Pavyzdžiui, kapitalo reikalavimų nustatymas REP tai yra SSM kompetencija, o kiti įgaliojimai priklauso nacionaliniams prižiūrėtojams, pavyzdžiui, kova su pinigų plovimu, taip pat vartotojų apsauga ir panašiai. Visgi išlieka tam tikra pilkoji zona, kai mums prireikia teisininkų patarimų. Tarkime, nacionalinės alternatyvos. Kai yra perkeliama, tuomet nacionalinė kompetitinga institucija atlieka veiksmus, bet nuo lapkričio mėnesio bendra priežiū, bendras priežiūros mechanizmas tai daro. E, tačiau jei dar iki įsteigimo SSM buvo nacionalinė institucija, e, tai tada kyla klausimas, kokie galiomai priklauso SSM. Jei tos nacionalinės opcijos buvo numatytos reglamente, Europos reglamente, mes tiesiogiai perkeliame reglamentą, bet kai kalbame apie direktyvos perkelimą, tai tada tie dalykai tampa nebeaiškus. Būtent e, todėl atsiranda tam tikrų klausimų susijusių su SSM darbo pirmaisiais metais. Mes privalome turėti tvirtą teisinį pagrindą, kai priimame sprendimus. Aišku, mes mokomės iš savo veiksmų. Dėkoju. Ačiū. Ponas Urban Gue. Eh, gracias, presidente. Eh, ustedes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs patarėte graikų bankams spręsti Graikijos e, įsiskolinimo problemą. Ir jeigu kiltų nemokumo problema. Jeigu kiltų Graikijos e, bankų problema, tai dar labiau sukomplikuotų visus e, reikalus. Juk mes siekiame, kad e, bankų graikai nesubankrutuotų. Ką Jūs manote apie tokią poziciją? Mums, mums svarbiausia išvengti jų bankroto. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes puikiai bendradarbiavame su Graikijos prižiūrėtojais, jie priklauso e, priežiūros valdybai. Jie puikus e, yra specialistai, puikiai padirbėjo reorganizuojant, restruktūrizuojant Graikijos bankus per e, pastaruosius metus. Kaip matote, Graikijos bankai visai neblogai pasirodė išsamaus vertinimo metu. Aš jau kalbėjau apie Graikijos bankų situaciją ne kelis kartus, taip pat apie tai kalbėjau Ekon komitete ir kažko naujo pasakyti negaliu. Kaip ir mano kolegos, Aš laukiu tų baltų dūmų, kurie pasakys, jog buvo pasiektas susitarimas politiniu lygiu. O iki to laiko mes atliekame prižiūrėtojų darbą, stebime likvidumą. Tai tokia mūsų užduotis. Ačiū. Dėkoju. Giggles. You, you have the time, yes. Eh, yes. Simplemente es que no me siento respondido con la. Aš ne išgirdau at, konkretus atsakymai mano pirmąjį klausimą. Ar jūs, ar jūs patarėte Graikijos centriniam bankui aps... Na tai nėra mūsų darbas. Jie gauna pagalbą, atsižvelgiama į jų teisės aktus ir tai, te, tenikščiais teisės aktais remiantis yra e, veikiama. Aš negaliu komentuoti detalių, nes tai yra konfidencialūs dalykai. Dėkoju, Sven Gigalt. Sveikiname atvykusi mūsų posėdį ir ačiū už tą kūrimo darbą, kuris vyksta toliau. Aš manau, kad visi matome, jog institucija vystosi, plėtojasi ir tai yra gera naujiena Europai. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, kalbant apie rizikos vertinimo metodologiją. Aš e, taip įsivaizduoju, kad jūs nelabai darot skirtumą tarp didesnių ir mažesnių institucijų. Ar galėtumėte parlamentui pateikti ataskaitas e, detaliau, jeigu tas skirtumas yra, ar jūs skiriate didelės ir mažas institucijas? Tai yra taip pat reguliavimo, reglamento dalis, tačiau manau, kad tas skirtumas netitinka proporcionalumo principų. Taip pat galėčiau pasakyti, kad anakreditas, kurį jūs minėjote, buvo sukurtas dar prieš įdėkiant bendrą priežiūros mechanizmą. Tačiau tai yra taip pat ir papildoma našta, kuri didesnė problema būna mažesnėms institucijoms. Na ir galiausiai norėčiau išgirsti jūsų komentarą dėl e, vieno iš valdytojų, e, kuris sakė, e, kad e, bendras priežos mechanizmas yra efektyviai veikiantis, bet tai nėra labai gerų rezultatų duodantis dalykas. Ir dabar štai e, paskirti du mėnesiai laiko e, priežiūrai tam visiems? Ar auga čia kažkokia demokratijos problema? Kaip bus su tuo Olandijos centrinio banko valdytoju, kuris štai išsakė tokią mintį? Ką jūs apie tai galite pasakyti? For... Kalbant į rizikos vertinimo metodologiją ir proporcingumo principą, galiu pasakyti štai, ką mes e, darome viską, ką galime, kad proporcingumo principas būtų įgyvendinamas. Be abejo, mes skiriame didesnės ir mažesnės institucijas. Mažesnėms institucijoms proporcingumo laipsnis yra mm, visai kitoks, jais užsima nacionalinės priežiūros institucijos. Pavyzdžiui, kalbant apie dividendus, e, tai tuomet e, nacionalinėms, nacionalinėms institucijoms yra E, teikiamas paklausimas ir prašoma atlikti reikiamą priežiūrą. Taigi jokios abejonės ir nėra dėl to, kad, kad, ir, kad labai yra atsižvelgiama į proporcingumo principą. Mes bandome taip pat geriau atsižvelgti į skirtumus tarp tų institucijų. Kai kurios tos institucijos yra pakankamai sudėtingos. Kai kurios jos įeina į didesnių bankų struktūras. Nes, pavyzdžiui, mažesnėse šalyse veikia trys labai stambios institucijos. O kaip dėl proporcingumo įgyvendinimo parlamentui e, rūpi labiau rašytinė informacija, nes jūs atsakote, kai kurios iš tų klausimų mums reikalinga yra rašytinė informacija. Be abejo, sako kalbėtoje, kai dėl rizikos vertinimo, dėl SREP, norėčiau pasakyti, kad mes, mes beveik visiškai naudojamės Europos bankų institucijos e, nustatytomis taisyklėmis. Mes neišrandame kažko visiškai iš naujo, įgyvendindami bendrą priežiūros mechanizmą. Kai dėl anakredit, mes mes e, randame labai nevienodą informaciją. Manome, kad mažų bankų prižiūrėtojai e, turi atlikti labai rimtą darbą, renkant, renkant labai smulkę informaciją, nes tie bankai dirba mažai, dažniausiai su mažomis įmonėmis, kurios yra labai svarbios ekonomikai. Tai štai. Ir egzistuoja tam tikra sąsaja tarp tos informacijos rinkimo ir tos administracinės naštos. Buvo atlikta sąnaudų ir kuriamos vertės analizė. Ir buvo padaryta išvada, kad yra tų dalykų, kuriuos reikėtų pakeisti. nes buvo pasakyta, kad kol kas ta priežiūra nėra visiškai pakankama. Dėl bendro priežiūros mechanizmo, kuris neva jau įdėktas praktikoje, bet nėra labai efektyvus, galėčiau duoti pavyzdį. Darbas čia yra tikrai sudėtingas. Ir čia galėčiau paminėti pavyzdį to, kad direktyva dėl bankų pertvarkymų ir gaivinimo nėra perkelta į praktiką. Nacionalinės priežiūros institucijos turi žinoti savo šalies teisės aktus. Ir 19 yra tų skirtingų taisyklių. Tai praeina laiko, kol visi vis, su viskuo susipažįsta ir gyvendina, kas reikia. Čia svarbus du dalykai. Pirmiausia, pirmi metai, kai tas įgyvendinamas tas mechanizmas. Iki 15 metų lapkričio daug kas yra daroma pirmą kartą. Tad mums reikalingos, reikalinga tam tikra stebėsena prieš uh, priimant tolesnius sprendimus ir ta stebėsena turbūt kuo intensyvesnė atliekama, kuo greičiau. Tačiau šiaip ar taip laiko tai užima. Mes nenorime priimti sprendimų, kurie būtų blogi precedentai. E, o kai dėl viso kito, buvo numatyti tam tikri laikotarpiai, kurie pasirodė esą visiškai tinkami nacionalinėms priežiūros institucijoms. Ir kartais su nacionaliniais, su nacionaliniais prižiūrėtojais teko diskutuoti tam tikrais klausimais. Kartais Europos banko institucija taip pat prašo dalykų, kurių turi būti atlikti. Taigi situacija dažnai komplikuota. Mums būtina įsitikinti, kad visas mechanizmas kuo labiau supaprastinta šiais klausimais. Manau, kad turime puikią komandą, kuri dirba tikrai sparčiai. Gauname informaciją taip pat kuri analizuojama ir kuri panaudojama tolesniems sprendimams pri, priimti. Net kartais, jeigu tenka praėjusiems laikotarpiams priimti tuos sprendimus. Dėkoju. Dėl proporcingumo. Dėl proporcingumo principų taikymo institucijų e, e nusatytuose rėmose. Kitas kolega yra ponas Zanį. O dabar kviečiu kolegą, kuris mane trumpai pakeis pirmininkaujančiojo kėdėje. Dėkuoju. Aš turiu tris klausimus. Pirmas klausimas yra dėl busimųjų atsparumo testų, kurias paminėjote e, interviu 15 metais. Atrodo, jog jie vyks 16 metais Tad mano klausimas būtų toks, ar keisis naudojami analizės kriterijai ir ar ketinate vertinti centrinių lygmenių išvestinių e, sandorių pasiekmes e, Europos finansinėms institucijoms. Antras e, Klausimas yra susijęs e, su su uh, Europos uh, plėtros ir rekonstrukcijos banku ir uh, direktyva šituo klausimu, kaip ta direktyva dabar yra taikoma ir kokia yra to banko padėtis, kaip uh, Kaip Jūs vertinate šios direktyvos e, nepakankamą taikymą riziką Austrijos ir Vokietijos bankams? Montepaski bankas neatitiko atsparumo testo reikalavimu. Ar turint omenyje to banko kap, kap, kapitalo dydį, ar, ar tas bankas ėmėsi priemonių pagerinti, normalizuoti padėtį. Thank you regarding the, the stress test. Indeed, that's a lot of work. Ačiū dėl atspirumo testo. Taip, iš tiesų e, mes turime įvertinti 123 e, bankų grupės. 2015, jei 2015 metais jau būtume norėję turėti rezultatų, tai turėtume e, pradėti iš karto, kai SSM atsirado. Mes esame įsipareigoję prisimti savo vaidmenį Europos bankininkistės institucijos atsparumo testo procese ir tai numatyta 2016 metams. Mes bandome įvertinti platesnį kontekstą Tačiau tikrasis darbas prasidės rugsėjo mėnesį, būtent tada bus planuojami 2016 veiksmai. Dėl BRRD perkelimo vėlavimo, tai situacija ganėtinai aiški. Arba direktyva perkelta, arba ne. Jeigu ji perkelta, tuomet mes turime įvertinti, kokia yra situacija ir tose šalise, kurios neperkelusios direktyvos. Tose šalyse yra nacionalinių įstatymų arba rezoliucijų, tai mes remiamės tomis nuostatomis, jei kyla būtinybė, o jei tokių įstatymų iš vis nėra, tuomet susisiekime su finansų ministerijomis. Kaip ir konkurencingumo generalinis direktoratas ES lygių veikia yra e, tam tikra pertvarkymo institucija, su kuria galima bendradarbiauti. Būtent taip mes dirbame ir anksčiau, kai dar nebuvo to bendro mechanizmo. Žinome, kokia yra situacija kiekvienoje šalyje ir be abejo, nekantraudami laukiame to perkelimo. Kaip jau sakiau, mūsų darbas nėra neįmanomas, bet tikrai tampa sudėtingesnis, kai neperkelta direktyva. Jūs taip pat manęs klausėte apie Montepaskį. Trūkumas kapitalo buvo, reikėjo jį padengti, buvo imtasi veiksmų, kad tai būtų padaryta iki 2016 metų Liepos. Būtent tai yra galutinis terminas. Manau, kad buvo imtasi gerų veiksmų ir nieko čia nebeturiu ką pridėti. Ačiū. Dėkuoju, Bernard Mano. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė. Jūs sakėte birželio pradžioje, jog atliksite 16 e, metais e, atsparumo testus 23 bankuose. Pirmas klausimas dėl metodologijos šitų testų. Pernai aš pastebėjau, jog e, pernykščiai testai atsižvelgia labiau į ne, ne į kombinuotus rizikos faktorius, bet į specifinius uh, ir taip pat ar susilgėte į deflecijos riziką. Ar e, jūs atsižvelgėte į tokius faktorius kaip e, e, ilgalaikių e, palūkanų pokyčiai, situacija nekilnojamo e, turto rinkoje. Taip pat e, aš manau, kad e, iškylus dideliai kriziai, Galbūt e, bankų mokumas šitame kontekste taip pat gali tapti rimta problema. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar priežiūros srityje jūs esate visiškai nepriklausoma, turint omenyje, kad turite atsiskaityti e, Europos centrinio banko valdytojui. Dėkoju, kad dėl metodo svarumo testo 2016. -iesims. Mes e, diskutuosime dar tuo klausimu su Europos bankų institucija. Ir diskusija prasidės rūdienį, kai dėl galimų scenarijų daug e, veikėjus įtraukia įgyvendinant tuos scenarijus. Pirmiausia, komisija, SRP, taip pat Europos sisteminės rizikos institucija vaidina labai svarbu vaidmenį. Generalinis direktoratas, atsakingas už finansinį stabilumą Europos centrinio banko, taip pat dalyvauja šiuose darbuose. Ir galiausiai Europos bankų institucija balsuoja dėl e, atsparumo testo. O mes kaip institucija e, nebalsuojame tik e, Europos banko institucijose, tik esame ten diskusijų dalyviai. Visa tai vyks bendradarbiaujant ir derinant pozicijas, na ir galiausiai bendras priežiūros mechanizmas bus kuriamas remiantis tuo, dėl ko bus nubalsuota Europos banko institucijoje. Mes galime pasinaudoti tų žmonių, kurie yra tikri ekspertai tos ryties žiniomis e, ir mums beliks taikyti tai, dėl ko bus susitarta. Jūs kalbėjote apie kombinuotą scenarijų, kuris tie scenarijai nėra vertinami kol kas vykstant diskusijai. Mes kalbame apie atsparumo testus, e, plataus masto viešuosius atsparumo e, testus. Yra visa eilė kitų dalykų, apie kuriuos nekalbama, kurie yra mažesnio mastelio ir kurie vyksta, na, negalėčiau sakyti visą, kiekvieną dieną, bet e, reguliariai. Priežiūros institucijos visą laiką klausia savo, kaip ir aš darau, aš klausiu savo darbuotojų apie vieną ar kitą banką, kas vyktų, jeigu Ir aš, pavyzdžiui, užduotų klausimą, o kas atsitiktų vienu ar kitu atveju. E, tai apima visą eilę įmanomų įvykių. Ir e, priežiūra vykdantis e, asmenys institucijos turi visą eilę priemonių. Galima tiek mažmeninius bankus prižiūrėti ar didelius, komplikuotus bankus pasitelkiant tas priemonės. į, visą, į daugelį visų šitų dalykų yra atsižvelgiama. Aišku, galima pamiršti, patikrinti vieną ar kitą rizikos faktorių, tačiau nemanau, kad taip nutiktų, nes tų testų yra atliekama tikrai daug, nes apie pasiekmes kai kurių įvykių, kai kuriuose situacijose yra daug diskutuojama. Ar aš jaučiuosi laisvai atlikdama savo pareigas? Taip, taip. Esu labai dėkinga Europos centriniam bankui, kuris sudaro mm, man reikiamas sąlygas, duoda priemonės ir, ir mane remia, e, kad galėčiau užsimti tik priežiūros reikalais. O visa kita, algalapių išrašymas, e, žmonių įdarbinimas, e, deontologijos taisyklės, visą tai mes gauname iš Europos centrinio banko ir tai tikrai priežiūros funkciją labai palengvina o aš tikrai jaučiuosi nepriklausoma atlikdama šią užduotį. Nu ir manau, kad tas faktas, kad mano kandidatūrą patvirtino Europos parlamentas, yra tos nepriklausomybės garantas. Ačiū. Dėkuoju. Alen Lemasu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ponia pirmininkė, jūs e, mums sakėte, jog e, konstatavote, kad e, tarp eurozonos narių taisyklės nacionalinių lygmenių taikomas skiriasi. Kai kurios taisyklės yra senesnės, kai kurios e, numato kai, kai, kai, kai, kai kurias e, išimtis, o jūs turite užtikrinti, kad tos taisyklės neprieštarautų tarpusavėje. Ar galite pasakyti, kokie dabar yra didžiausi skirtumai šioje srityje? ir kokie iš tų skirtumų gali po perinamojo laikotarpio išlikti dar. Dėkoju. Iš tikrųjų, yra kai kurių nuostatų, kurios taikomos nacionaliniu lygmeniu ir Europos taisyklės tai numato nuo 14 metų lapkričio mėnesio priežiūros E, institucijos ir SSM privalo nuspręsti, kurios iš tų e, taisyklių jiems atrodo svarbios ir siekia ir turi siekti jų harmonizavimo. Ir čia reikia taip pat e, pakankamai griežtai elgtis. Mes turime darbo grupę, kuri pateikia pasiūlymus šitais klausimais. Aš e, buvau maloniai nustebus, jog visame tame procese iš tikrųjų buvo labai daug e, geros valios. Ir aš manau, kad e, daugelis tų nacionalinių nuostatų galės būti harmonizuotos, kai kurios iš tų nuostatų yra šiek tiek jautresnio pobūdžio, galbūt girdėjote apie vadinamąjį Danų uh, kompromisą ir kaip jis, e, kokį traktavimą jisai numato, pavyzdžiui, draudimo bendrovių arba kaip yra žiūrima į e, e, į e, turto įvairius e, aspektus tam tikrose bankuose, tad e, čia matome, kad iš tikrųjų skirtumai pakankamai dideli ir veiksmų laisvė gali pakankamai smarkiai skirtis. Yra taip pat e, gal dešimt tokių e, nuostatų, kurios dar pakankamai problematiškos. E, už e, keletos e, dienų ar savaičių mes e, gausime poveikio vertinimo studijos rezultatus. Praeitįje bankai taikė tas nacionalinės taisyklės, kurios lankstesnės ir mažiau reiklios dažnai negu europinės, tačiau mes turime siekti konvergencijos ir e, suteiksime tiek laiko, kiek reikės, kad e, tos nuostatos būtų harmonizuotos. Galų gale aš e, Nežinau, koks bus galutinis rezultatas ir ką nuspręs e, priežiūros valdyba dėl tų pačių problematiškiausių e, nuostatų, tačiau tie rezultatai, kurie pasiekti iki šiol, tik teikia vilties ir, ir diskusija taip pat. Diskusija šito klausimu. Dėkoju. Parlamentui taip pat labai įdomus yra tas poveikio vertinimas, apie kurį jūs kalbate, bet ir Simon dabar. Ähm, Dėkoju ponė Nui, už jūsų komentarus ir paaiškinimus. Ir ypač e, už jūsų atsakymą į pono Gigold klausimą dėl e, anakreditų ir dėl mažų bankinių institucijų. Patys mažiausi bankai net jeigu patys e, mažiausi duomenys yra e, suderinti vis dėlto tiems patiems mažiausiams bankams. Vis dėlto iškyla tam tikrų sunkumų. Ir e, kodėl Jūs esate įsitikinusi, kad ta procedūra, kuri taikoma, numato tokius skirtumus ir tokius skaičius. Ar buvo konsultuojamasi viešai dėl šitų dalykų? Aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte savo atsakymą raštu ar, arba galbūt PowerPoint prezentaciją, e, kad mes aiškiai žinotume, kaip jūs atėjote prie, e, prie tokių rezultatų. taip pat Šiaurės Vestfalijos ir Renanijos e, kooperatyvų klausimas. Šitie bankai skundžiasi dėl priežiūros mokesčio, kurį turi mokėti Europos centriniam bankui po 15 metų sprendimo. Šie kooperatyvai turi pateikti tam tikrus e, duomenis ir e, tai, kaip jie pateikia duomenis ir kaip tie duomenis yra apdarojami, taip pat kelia e, problemų, nes e, tie duomenys pateikiami ne vokiečių kalba, o verčiami į anglų kalbą ir tada nėra įmanoma išsiaiškinti, ar, ar vertimas yra tikslus, ar valstybius narės gali pateikti oficialius teisėkuros e, e, tekstų vertimus. Kai dėl anakredit? Galiu tik dar kartą patvirtinti, ką jau sakiau. Detalios informacijos dėl informacijos detalumo lygmens yra sprendžiama konsultuojantis su priežiūros e, institucijomis. Nacionaliniai centriniai bankai atliko tam tikrus priežiūros veiksmus, tai nebūtinai yra nacionalinės priežiūros institucijos. Tai buvo centrinio banko projektai, kurie buvo atlikti remiantis bendruoju priežiūros mechanizmu. Kodėl nėra numatyta tolesnių viešų konsultacijų šiuo klausimu? Ogi štai dėl ko Europos centrinis bankas numato parengti internetinį anakredit puslapį, kad būtų komunikacijos eilutė tam tikra su suinteresuotais subjektais besinaudojančiais anakredit. Ir tai padeda vykdyti platesnės konsultacijas, tai padės taip pat ir bankams, kurie rūpinsis tais anakreditais ir kurie tei, tai taip pat leis teikti pagalbą atsakant į dažnai užduodamus klausimus. Tad e, norėčiau Jūs paskatinti bankams pasakyti, juk reikėtų tuo naudotis ir reikėtų reaguoti. Mes patys nuolatos raginam tai daryti. Mes šiek tiek pasidalėsam dėl to, kokio smulkumo ta informacija turėtų būti. Tačiau kai kurios šalis, kai, kurie, kai kurios priežiūros institucijos regisi teikia labai aiškius reikalavimus ir esu tikra, jog šiuo požiūriu galima padaryti tam tikras išvadas ir Europos centrinis bankas atsižvelgs į tai. Aš įsivaizduoju, kad jūs lauktumėte didesnių įsipareigojimų, tačiau tai nėra kažkas, ką mes siūlome. Mes. Dabar porą žodžių dėl vertimų. Kai dėl kalbų. Europa yra komplikuota struktūra. Gal labiau komplikuota negu tikėjomės tačiau e, prisideda nacionaliniai priežios mechanizmo dalyviai, taip pat Europos centrinio banko priežios mechanizmo dalyviai, kurie peržiūri tuos, tas kalbinės problemas. Verčiama yra daug dalykų, tačiau jeigu kažkas neišversta, tiesiog pasakykit, ko trūksta ir kas turėtų būti padaryta. Ir tuomet žiūrėsime, kas yra už tai yra atsakingas, ar to turi pasirūpti Europos centrinis bankas, ar bendro priežiūros mechanizmo kompetentingi asmenys, ar nacionalinių prižiūrėtojų tam tikros struktūros. Kai dėl ryšių su nacionaliniais bankais E, jie nori dokumentų savo kalbą. Ir noriu pasakyti, kad tai vyksta, nes nes tai yra tie dalykai, kurie padeda atkreipti dėmesį nacionalinių kalbų svarbą ir taip pat uh, mes stengiamės siūsti dokumentus valstybėms jų kalba. Tiesiog pasakykite, ko, ko trūksta, ką dar reiktų išversti. Thank you very much. Um, very many of the questions to you are. Hokmark. Labai ačiū. Daug kilo klausimų dėl to, ką keisti, ko nekeisti, ką daryti su ta nauja galimybė. Mums įdomu būtų iš jūsų išgirsti bendrą kontekstą. Reikėtų kalbėti ne vieną apie tai, kokia tuščia stiklinė, bet ir kokia pilna. Jei pasižiūrėtume šiandien Europos bankininkystės sektorių, e, turėdami omenyje naujus kapitalo reikalavimus, e, naujas direktyvas BRRD, taip pat e, tą vieningesnę priežiūrą, tai galbūt jūs galėtumėte apibūdinti, kokie yra privalumai ir trūkumai Europos bankininkystės sektoriaus. Nekalbant apie tai, kad e, kai kurios valstybės narės dar neįgyvendino atitinkamų nuostatų. Tai gal galėtumėte palyginti dabartinę situaciją su laikotarpiu prieš penkerius metus ir kokius trūkumus dar reikėtų išspręsti? Ačiū. Dėkoju. Dėl reglamento ir bankų situacijos. Taip, kalbant apie reglamentą, buvo padaryta didžiulė pažanga. Be abejo, buvo siekima geriau reguliuoti bankus, pasimokyti iš krizės klaidų. Mes dabar esame pereinamajame laikotarpyje dėl CRD 4, BRRD, taip pat SRM. Vadinasi, kol kas tie naujo reglamentavimo, griežtesnio reglamentavimo vaisiai dar turi šiek tiek panokti, kad jau galėtume jais pasidžiaugti. Kas dėl bankininkystės sektoriaus, tai visi Europos bankai padarė pažangą savo buhalterinėse knygose, stengiasi reaguoti į besikeičiančią aplinką. E, taip pat kalbant apie kapitalo situaciją per pastaruosius metus, tai e, bankininkistės sektorius vis dar susiduria su iššūkiais. Pirmiausia, tai nėra didelio pelningumo, jis yra ganėtinai silpnas. E, reikia žiūrėti į ciklus atitinkamus Ir kol kas tas pelningumas yra silpnas, tai yra susiję ir su ekonominio atsigavimu. Be ciklinio vystimosi, kitas dalykas, kuris veikia bankus, yra tai, kaip reikia pritaikyti verslo modelius prie naujų sąlygų ir naujų reglamentavimo reikalavimų. Dar vienas iššūkis, kuris labai aktualus bankams pažeidžiamesnėse šalise, yra tas e, probleminis turtas, kuris veikia banko skolinimo pajėgumus. Yra neveiksnių skolų, kurios kelia problemas ir tam reikia vadovautis atitinkamų požiūrių. Vienas kurpalis netinka visiems kyla problemų dėl pačių įvairiausių priežasčių, dėl bendrų ekonominių sąlygų, dėl prastos bankininkystės praktikos, dėl sudėtingo atsigavimo, dėl skolų ir panašiai. Tai yra tokie dalykai, kurie nebūtinai priklauso nuo bendro priežiūros mechanizmo. Tai iš esmės, kalbant apie silpną pelningumą, Tai yra tų probleminių turtų, kurie vis dar neigiamai veikia bankus ir kurie trukdo teikti kreditus ekonomikai. Visgi yra daroma ir didžiulė pažanga. Tikiu, kad tikrai situacija pagerėjo. Ačiū. Geras žinios. Ne dabar panas Madrydės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu tris e, trumpus klausimus. Jie yra tarpusavėje susiję. E, čia daugiau dėmesio skiriu ekonomikai. Kalbant apie agreguotus duomenis, kartais jie gali uždangstyti specifinės šalies problemas. Aš jums pateiksiu Kipro pavyzdį. Dabar daugiau nei 50 procentų skolinimo portfelio yra neveiksnus, tos skolos yra neveiksnios bet Kipro bankai vis tiek yra pelningi. Tai aš norėčiau gauti atsakymą iš ekonominės perspektyvos. Antras klausimas. Graikijos bankai, kurie veikia Kipre. Ar jums atrodo, kad bus problemų, jei nebus susitvarkyta su valstybinė skola, ar galima atšimtis kažkokių priemonių. Trečiasis klausimas. Kaip jūs e, teigiate savo pranešime, politinės susitarimas dėl Graikijos būtų patenkinamas, tai mano klausimas yra toks. Ar jūs tikrai manote, kad būtų galima suvaldyti tą kreditų nutekėjimą iš Graikijos bankininkysės sistemos? Ačiū. Trumpi, bet sudėtingi klausimai. Dėl duomenų naudojimo, dėl specifinių problemų konkrečiose šalise, tai savame suprantama, kad duomenės yra pradinis taškas. Prižiūrėtojų sprendimas yra labai svarbus ir norint jį priimti reikia gerų duomenų, reikia suprasti, kokia yra situacija, tik tada galima nuspręsti. Dėl neveiksnių paskolų ir pelno ryšio, tai čia mes turime atitinkamas lėšas ir reikia klausti, ar jų pakanka ar ne. Mes, aišku, stengiamės vadovautis geriausią priežiūros praktiką. Mes stengiamės spręsti tokias problemas, kurios kyla Kipre, net yra sala, mes čia žiūrime, kas vyksta su tomis neveiksniomis paskolomis ir e, kaip galima būtų iš to pasimokyti ir ką daryti kitais atvejais. Dėl to, kas vyksta Graikijoje ir kaip tai veikia Kipro bankus, tai turiu pasakyti, kad SSM čia labai teigiamai veikia, nes ir Graikija, ir Kipras priklauso SSM. Vadinasi, galima konstruktyviai spręsti problemą. Kaip jūs greičiausiai žinote, Kipro dukterinės įmonės e, Graikijos bankų turi gerą kapitalą. Tai čia kažkokių konkrečių problemų dėl rezervo nekyla. E, tie bankai yra likvidus. Kalbant apie politinį lygį, Na, aš esu tik tai prižiūrėtoja. Kaip jau sakiau anksčiau, prižiūrėtojai vertina situaciją, vertina riziką ir tuomet imasi veiksmų vadovaudamiesi teisiniu pagrindu. Taip galiu atsakyti į tą klausimą. Ačiū. Dėkoju, ponas Mursa. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti Jums du klausimus dėl tendencijų, kurias matome bankininkystės sektorė. Pirmiausia, dėl, e, dėl valstybės kolos poveikio bankams ir ar SSM vertina tą riziką dėl to, kaip valstybinė skola veikia bankus. Čia mes taip pat turime nepamiršti ir tos dėl e, nulinės rizikos. Ar jūs žinote tą proporciją, kiek gali atsilaikyti bankai prieš e, numatydami bankrotą dėl valstybinės skolos? kaip tai susijęs su ekonominė veikla taip pat ir e, taip pat norėčiau paklausti apie e, didelių bankų e, kapitalą Europoje. Per pastrosius metus ta situacija dar labiau išriškėjo. Tai ar jūs norėt, galvojate įtraukti tą off-balance items į priežiūros mechanizmą ir ar Manote, kad bankai naudojasi e, balance items e, kaip papildomus svartų? Ačiū. Norėčiau paprašyti jūsų nesikalbėti salėje. Ačiū. Dėl tos suverenios rizikos. Kaip jau sakiau, Mes pasimokėme per krizę, kad e, tai nėra turtas, kuris nesusijęs su rizika. Taip pat čia reikėtų numatyti tam e, tikrą riziką, kai yra didžiulis poveikis. Dabar tas e, darbas yra pradedamas, jis prasidėjo Bazelio komitete. Viliuosi, kad bus nustatytas tarptautinis standartas. Geriau turėti tarptautinės taisyklės, kurios būtų įgyvendintos Europoje. Tai turime palaukti ir pasižiūrėti, kas vyks toliau. Reikės palaipsniui gyvendinti naujas taisyklės, nes nenorime kad kiltų problemų dėl tokio drastiško pokyčio. Aš turiu pasakyti, kad mes nekalbame apie su rizika nesusijusi turtą. Ir reikėtų čia nepamiršti tų diversifikavimo taisyklių e, tam, kad visi siektų geresnės situacijos, net kol ir laukiame tų galutinių taisyklių dėl off-balance sheet exposure. Galbūt mes ne, nepakankamai daug informavome apie tai išsamaus vertinimo metu, tačiau mes tikrai labai atidžiai vertinome tą poveikį, ypač išvestinių finansinių priemonių. Labai detaliai peržiūrėjome tai, kaip ta rizika veikia išvestinės finansinės priemonės, čia vadovavomės Europos banko institucijos metodologiją. Mes matėme, kad reikia numatyti šešis scenarius ir e, čia reikėtų taip pat nepamiršti atsparumo testų rezultatų. E, žiūrime, kur yra didžiausia E, nemokumo riziką. E, taigi mes stebime visus tuos dalykus e, ir kol kas tai nėra sudėtingiausia mano darbo dalis. Ačiū. Ačiū. Of course, the provision on sovereign. Taip, kalbame apie teisėkūros veikėjų darbą, taip pat kalbėjome apie priežiūros institucijų darbo. Yra klausimų, prie kurių būtina dirbti visiems. Nina Džil, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, tik keletas dalykų, nes jūs jau paminėjai, nes buvo paminėta daugelis dalykų, apie kuriuos aš norėjau klausti. Ar manote, kad yra numatyta teisinga pusiausvyrą tarp reguliavimo ir prieiga prie finansavimo vartotojams, nes kai kurios pramonės įmonės sudarė su tuo, kad ES pernelyg tiksliai nu, suformuluoja visas taisyklės pernelyg e, nepajudinamai. Ir Europos bankams kyla dėl to problemų. Kokia jūsų nuomonė dėl to? Kodėl apie tai kalbu? ES ekonomika e, norime, kad auktų, o bankai e, turi E, užtikrinti tinkamą to finansavimą, nes, pavyzdžiui, JAV yra įvykę pokyčių šios rytyje. Kaip jums, kaip priežiūros institucija atrodo, ar yra pokyčių santykiuose tarp bankų ir mažų vidutinių įmonių, ar yra skirtumų tarp Vokietijai, nu, Vokietijos mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamų bankų reikalavimų ir, pavyzdžiui, Ispanijoje. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie SMU, tai irgi yra vienas iš mūsų darbo tvarkės svarbių klausimų. Tai yra ta priemonė, kuri e, yra reikalinga, nes mes, norime už tai, kad, mes pasisakome už tai, kad atsirastų e, taisyklės susijusios su didesnio saugumo užtikrinimu. Norime, kad taip pat būtų užtikrintas skaidrumas, nes e, Nes e, ekspertai mano, pažiūrėjau, kad reikėtų turėti registrą, kur būtų registruojami atitinkami e, judėjimai ir sandoriai. Ar jūs manote, kad šis požiūris palengvintų situaciją dėl to susirūpinimo, dėl šios priemonės? Dėkoju. Uh, regarding uh, regulation uh, on access to the, the industry and the, the consumers and the, the borrowers, uh,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 Ευχηθήκατε να υπάρξει λευκός καπνός στις διαπραγματεύσεις. Jūs sakėte, kad darybų pabaigoje sulauksim baltų dūmų, kai derasi Graikijos vyriausybė ir trejetas. Tačiau regisi vėl siūlomos labai griežtos taupimo priemonės, pensijų mažinimas, atleidžiami valstybės tarnybos darbuotojai bus ir panašiai. Kokie e, bus argumentai, jeigu Graikijos vyriausybė ne pasirašys sustarimo, tai tuomet nebegaus pagalbos Graikijos bankas, ar taip, iš to pagalbos teikimo fondo. Prieš keletą mėnesių aš buvau iškėlęs tą patį klausimą, kodėl jūs sakote Graikijos bankams nebepirkti valstybės obligacijų. Valandžio antrą dieną jūs savo atsakymę pasakėte, kad Graikijos bankai bus traktuojami taip pat kaip ir kiti bankai, kai reiks užtikrinti priežiūrą. Tad mano klausimas būtų, bus labai paprastas. Jeigu Graikijos vyriausybė nepasieks sustarimo su kreditoriais iki virželio 30, Liepos 1 nėra jokios programos, jokio memorandumo tai kaip tuo met, ar Europos centrinis bankas skirtingai traktuos bankus, kai reikės finansuoti šalies bankus iš pagalbos mechanizmo. Ar Graikijai bus taikomas tas memorandumas, o kaip bus su priežiūros veikla, jeigu Graikija nebus taikota programa, ar, ta, ar priežiūra tęsis, ar iki, ar, ar yra numatytas koks nors scenarius po viršelio 30. Ačiū. Pone Alienopulus. Ponas Alienopulus. E, pone pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad aš norėjau ties, gauti žodį ne spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Aš noriu užduoti klausimą dėl Graikijos Norėčiau pasakyti, kad kaip priežiūros institucija jūs formuojate politiką Graikijos atžvilgių. Pavyzdžiui, kai rekapitalizuojami e, Graikijos bankai, mano e, šalies bankų skola, šalies skola dar iš, labiau išaugo, privati skola taip pat. Kai dėl memorandumo Graikijos žmonės nuskurdo daug bedarbių, jie negali paskolų išmokėti. Ir daugelis tų išduotų paskolų nėra gražinamos. Tenka Graikijos vyriausybė imtis naujų priemonių. Žmonės taps dar skurdesni ateityje ir dar menkiau galės e, tas e, skolas e, išmokėti. Žmonės praranda namus. Ar tikrai manote, kad bankų tvarumas, už kurią esate atsakingi kaip institucija ir apskritai įmanoma. Mes manome, kad tos neišmokėtos paskolos taip pat sukels didžiulių problemų. Kitas klausimas. Daug Graikijos bankų pasirinko investuoti į akcijas, jos kreipiasi investiciją, kompanijas, tačiau tos akcijos vertos mažiau negu realiai rinkoje bet bankai dažnai prašo realios vertės ir visa tai e, yra irgi tiesiog e, siaubingas dalykas, nes Ar, <clears throat> ar norėčiau paklausti, ar jūs taip ketinate užtikrinti mokumą, o kaip dėl blogų bankų? Ar gali tie blogi bankai susitvarkyti su paskolom, kurios neišmokamos, o kas mokės bankams, kad jie tas paskolas galėtų parduoti tims vadinamiesiems blogų paskolų bankams? Well, have... Norėčiau pasakyti, kad labai suprantu Graikijos piliečių sunkumus. Noriu pasakyti, kad privačiuose pokalbiuose su kolegomis, su Graikijos priešos institucijos darbuotojais mes kalbamės apie situaciją šalyje. Tai nėra taip, kad mes nežinotumėm, kaip gyvena Graikijos žmonės. Aš net e, norėčiau pasakyti, kad Europos centrinio banko e, struktūra yra ELA, tas vadinamosis pagalbos teikimo fondas, o mes ne, neturim su jais ryšių ir savo veiksmų mes su jais nederiname. Monetarinė politika ir priežiūros funkcijos yra atskiros. Mes E, Graikijos bankus vertiname lygiai taip pat ir traktuojame juos lygiai taip pat kaip ir kitus bankus dalyvaujančius bendrame priežiūros mechanizme. Ir stengiamės kuo labiau atsižvelgti į šalies specifiką suprantama, kai aplinkybės tai leidžia. Niekas nepasikeitė ir dabar. Tačiau kai dėl SREP sprendimų Graikijos bankams mes turime į tai atsižvelgti, numatydami rizikos ribojimo reikalavimus. Tačiau taip, yra atliktas restruktūrizavimo, reorganizavimo bankų sistemos Graikijoje darbas. Čia nieko naujo. Galime ir toliau remtis tų puikiai atliktų darbų. Dabar klausimas dėl tų blogų paskolų. Puikiai žinau, kad tai yra daugiau negu grinai bankų problema. Ja būtina spręsti įvairiais požiūriais. Mes analizuojame tai, kas buvo padaryta Airijoje. Tiesiog buvo pasirinkti tam tikri rodikliai, situaciją šalyje ištaisyti. Ir mes matėme, kokia buvo Airijos priežiūros institucijos patirtis, ten buvo atliktas puikus darbas. Daug žmonių, tūkstančiai žmonių Graikijoje prarado namus, o Airijoje atrodo to nebuvo. Taigi, situacijos sprendimas yra skirtingas įvairioje šalyje. Ir visą tai turime vertinti pagal egzistuojančias teisės taisyklės. Mes žinome, kad yra blogų bankų su blogom paskolom ir šį klausimą turi spręsti konkurencijos generalinio direktorato žmonės Europos komisijoje. Ačiū, sako pirmininkas, klausimas buvo tikrai įdomus. Kitas klausimas dėl 2015 metų vyks Spalio 19 dieną mes pranešime suprantamą visiems informaciją apie tą klausimą. O šiandien ačiū už dalyvavimą mūsų posėdėje. Thank you. Sorry, there was a small problem to assess in the voting. Ačiū. Dabar mes jau suderinome balsavimo sąrašą ir galime pereiti prie balsavimo. Pradėsime nuo bandomojo balsavimo. Kas neturi balsavimo kortelės, pakelkite ranką. Tik per vanšperės. Pasižymėjome. Taigi, bandomasis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Taigi pradėsime nuo Sven Giggle ataskaitos apie mokėjimų balansą. Pradėsime nuo A kompromiso. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pakeitimas, kas už? E, tai yra praleidus tris puslapius. 22 pakeitimas. Ne, atrodo, kad jis atkrenta. E, taigi balsuojame dėl 22. 22. Kas už? Kas prieš? Atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 23. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. B kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. C kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 27. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime 27 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėl 28 nebalsuosime. Ketvirtasis. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl ketvirtojo pakeitimo. Atrodo, kad atmestas, bet balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. 29. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 30. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 31. Už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 31. Pradedame balsuoti. Atrodo atmestas, bet pasitikrinkime, nes prieš tai klydau. Balsavimas baigtas. Taip atmesta. 32. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 33. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 34. Už prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. E kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl aštuntojo pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar balsuokime dėl pakeisto teksto. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta. Na dabar balsuokime dėl rezoliucijos, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti darybas pagal 73 taisyklę. Kas už? prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Vis dar balsuoja kolegos. Balsavimas baigtas. Priimta visišką daugumą. Taigi galime pradėti dėrybą su taryba. Dėkoju, sveikinu pranešėją. Dabar pereisime prie pranešimo Georgijos Krycos dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir patikimo ekonomikos valdymo. Kompromisas A, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš. <clears throat> Pasitikrinkime dėl septintojo pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Iki 20 likusieji atkrenta, einame prie 9 pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 11. Kas už? Prieš susi... Pasitikrinkime dėl 11. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 12. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 13 už. 15 pasitaiso, pirmininkas kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 16 už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kas už. Prieš, Regis atmesta, bet pasitikrinkim dar dėl 18 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. B kompromisas. Čia yra kelios jo dalys, lauksime dėl pirmosios dalies, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis. Už. Už prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt aštuntasis, kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 28. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. E, Pone Berės reikis užbalsavo, ar ne? Tai patvirtinta. 29. Kas už? Prieš. Tikrinamės. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30. Kas už? Kas prieš? Nematau pakeltų rankų, dėl to turime tikrintis dėl 30. Patvirtinta, patvirtinta, sako pirmininkas. Dabar C kompromisas. Pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas. Trisdešimt devintas dar prieš tai, sako pirmininkas, kas už, kas prieš. Jūs už ar prieš, sako pirmininkas, tikrinkime dėl 39. Baigėme balsuoti. Atmesta. Tad dabar balsuokime dėl kompromiso D su žodiniu pakeitimu. Pirmiausia, žodinis pakeitimas kas už? Prieš Tikrinkimės dėl žodinio pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuokime be, dėl kompromiso be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 44. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 45. Už prieš. Tikrinamės dėl 45, balsuokime. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 46 atkrenta tuo būdu, 48 dabar kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 47 už, prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas dabar kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 49 už, prieš susilaikė patvirtinta. 51 už, prieš susilaikė. Atmesta 52 už, prieš susilaikė patvirtinta, 53 už, prieš. Tikrinamės dėl 53. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas F su žodiniu pakeitimu. Pirmiausia, balsuome dėl žodinio pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta? Šešiasdešimtasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 60 pakeitimo, balsuokime. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsuoti baigiame. Ir kaip žinia, dėl neįlinių aplinkybių Eurogrupėje atidėsime kitą darbo tvarkės klausimą kitam kartui. Mūsų posėdis yra baigtas. Kitas posėdis vyks trečiadienį. Trečią valandą ir tęsime ketvirtadienį ryte. Visiems ačiū, posėdis baigtas. Reikia.